prototype. Well, I wait for you. Dear colleagues, I would like to start. Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Tiems, kurie manęs negirdė, atsiprašau. Ačiū, kad susirinkote į antrąją posėdžio dalį. Kaip žinote, dabar e, mūsų tradicinis klausimas e, su ekspertais bus kombinuotas su tarp parlamentarinė diskusija, taigi tai yra ypatingas susitikimas. Dabar noriu tarti keletą žodžių apie mūsų klausimo ir tarp parlamentinio keitimosi nuomonėmis te temą. Tai yra valdžiamosios valdžios tikrinimas kuo turėtų užsimti parlamentai Europos Sąjungoje, neturėtų būti jokio valdysenos lygmens be parlamentinės kontrolės. Tikriausiai žinote, kad krizė sukėlė nemažai reformų, kurios pakeitė kompetencijas iš, iš e, nacionalinio lygmens į europinį tose sritise, kurios tradiciškai buvo nacionalinės kompetencijos. Ir taip atsirado tam tikrų iššūkių Europos parlamentui dėl to proceso, valdysenos procesos tikrinimo. Todėl mes ir taikome vienintelį galimą požiūrį, vienintelį galimą metodą, tai yra įtraukti, įtraukti atskirus naujo reguliavimo modelio elementus, kontrolę, stebėseną, tikrinimą politikos įgyvenimo veiksmų iš Europos parlamento pusės. Taip pat mes žinome, kad nacionalinių lygmenių e, sistemos yra gana skirtingos. Yra parlamentų, kurie turi didesnę įtaką vykdančiai valdžiai, tiek eksantė, tiek ekspost yra parlamentų, kurie mažiau dalyvauja priimant europinius sprendimus per vyriausybės kontrolę. Todėl mes šį posėdį ir surengėme, nes norime e, sudėlioti labiau visapusišką viziją apie tai, kas padaryta, ką reikėtų daryti ateityje. Na ir šiame kontekste mes pakvietėme tris ekspertus, e, nuo kurių ir pradėsime šią dalį. Paprašysime jų pateikti jų požiūrį į šį iššūkį parlamentiniai kontroliai vykdančiosios valdžios atžvilgių. Ir taip pat noriu paminėti dar vieną dimenciją, kuri šiandien yra labai svarbi, tai yra demokratinė atskaitomybė arba e, sprendimų prieimimo demokratiškumas, nepaisant problemų, su kuriomis e, susiduria Europa šiandien. Taigi norėčiau pradėti nuo profesorės Kristin Neuhold, kuri yra Maastrichto universiteto profesorė, dirbanti politinių mokslų e, e, katedroje, menų ir socialinių mokslų fakultete ir po to pristatysiu kitus ekspertus dabar. Pone profesorė, prašom Jums 10-15 minučių e, Jūsų pasisakymai. Labai ačiū už kvietimą atvykti čia ir ačiū už žanginius žodžius. E, šis tyrimas yra pagrįstas kai kuriomis išvalgomis e, apie du projektus. Vieną projektą užsakė Svedė kamera, o antras buvo vykdomas atviro mokslinio tyrimų srityje, vadinama e, OPAL, kuriame dirbo ir Olivija Rosenbergas per ateinančias 10-15 minučių norėčiau papasakoti apie šių išvalgų pagrindus. Šiame kontekste ir buvo daromas tyrimas ir po to panalizuoti priemonės ir procedūras nacionalinių lygmenių. Pirmininkė ką tik minėjo, kad e, nacionaliniai parlamentai taiko skirtingas taisyklės, tikslingas procedūras, reikalaudama atskaitomybės iš vyriausybės ir po to pakalbėti apie tai, ką tai reiškia Lisabonos sutarties kontekste. Žinome, kad e, nacionaliniai parlamentai Lisabonos nuostatas naudoja labai skirtingai. Todėl norėčiau pakalbėti apie atskiras sąlygas, pagal kurias ankstyvo įspėjimo mechanizmai buvo iki šiol naudojami ir po to pateikti tam tikras išvadas. Taigi, kitas, kita skaidrė, kaip jau sakiau, tai yra tas kontekstas, kuriame mūsų išvalgos yra pateikiamos. Toliau. Priemonės ir procedūrais. Čia matome tam tikrą, tikras variacijas, kurias ką tik minėjau. Ačiū. Lisabonos sutartis, aiškiai, kaip žinote, užtikrina informavimo teisės nacionaliniams parlamentams per ES institucijas. Tai komisija parlamentams teikia dokumentų projektus ir taip toliau. Nepaisant to, tikrinimas nacionalinių lygmenių dėl atitinkamos vykdomosios valdžios institucijų yra svarbus ir čia vyriausybė teikia informaciją skirtingais būdais. Pavyzdžiui, sektoriniams komitetams arba kai kuriems parlamentams, bet ne visiems. Ne visi jie gauna atitinkamos vyriausybės poziciją taryboje. Ne visi parlamentai gauna informaciją apie korepero pozicijas, kurios būtų ten pristatomos. Taip pat labai svarbu ir stebėti po to, kas įvyko taryboje. Tai irgi tapo svarbu Lisabonos sutarties kontekste, pavyzdžiui numatyti teminės valandas ar klausimų valandą vyriausybės atstovams. Po Lisabonos matome tam tikrą tendenciją specializacijos link ir tai nėra sutapimas dėl tų geltonųjų kortelių, kurios skirtos teisėkuros pasiūlymams. Todėl nestebina tai, kad atsiranda tam tikra specializacija pranešėjų ar europropaguotojų atvejais, kurie dirba konkrečiamis temomis ir po to atsiskaito atitinkamam komitetui. Taip pat yra didelių skirtumų tarp parlamentų nacionalinių lygmenių. Dėl to, e, kokį teisėkros procesą jie e, analizuoja ir tikrina. Mūsų tyrimas parodė, kad e, daug dėmesio skirime tai siekuros procesui ir nestebina taip pat ir, ir tai, nes Lisabono sutartyje dėmesys e, pasislinko link darbo tvarkės nustatymo e, pusės, tai yra žaliųjų, baltųjų knygų tikrinimas ir taip toliau. Literatūroje, apie, kalbant apie politinį diskursą, sutinkamas terminas integravimas. Tai reiškia, kad sektoriniai komitetai tampa svarbesni ir ne tik Europos reikalų komitetai ima dalyvauti Europos reikalų patikroje, bet ypač čia įsitraukia ir sektoriniai komitetai. Toliau, jeigu pažvelgsime į tai, kas konkrečiai vyksta tiesiogiai dalyvaujant Europinėme ligmenyje, vėlgi matome, kad sektorinių komitetų vaidmuo yra svarbus kai kuriuose nacionaliniuose parlamentuose, kur jie gali kai kur inicijuoti savo nuomonių teikimą. Vis dėlto matome, kad plenarinės sesijos vaidmuo yra svarbus daugumoje parlamentų, kurios analizavimą inicijuojant pamatuotų nuomonių teikimą. Tai taip pat įdomu, nes tos kortelės na, pateikiamos per tokį trumpą laiką, kad e, tos nuomonės pareikštos per plenarinės sesijas neturi poveikio, neigiamą poveikio mm, laikui, laiko prasme. Nestebina taip pat tai, kad e, tarnautojų parama taip pat suvaidina vaidmenį panaudojant Lisabonos priemonės. Jeigu kalbėsime apie kitą priemonę, politinį dialogą, tai procedūros nacionalinėse parlamentuose yra daugiau mažiau vienodas, tačiau kai kuriuose konstitucijose politinis dialogas e, aprašytas kaip e, konstitucinė teisė, kaip, pavyzdžiui, yra Austrijoje. Tarau, Čia toliau pamatysime įvairius duomenis e, tam tikram laikotarpiai nuo 10 iki 13 metų. Matome vis tiek tam tikrą tendenciją per, per tą laikotarpį, kuomet matėme, kad Švedijos Rikstagas pateikė daugiausia nuomonių. Taip pat įdomu užduoti klausimą, kodėl taip yra. Čia svarbus įvairūs faktoriai. Viena vertus, visi pasiūlymai yra tikrinami, tai yra daug pasiūlymų yra tikrinama. Taip pat e, per tą laikotarpį buvo, dirbo mažumos vyriausybė. Taigi į nacionalinius parlamentus e, reikia žiūrėti ne kaip į tam tikrą duotybę, bet ir kiti ekspertai čia pakalbės apie tai. Taigi matome didelę įvairovę, kiek nuomonių pateikia parlamentai. Ta pati galima pasakyti ir apie politinį dialogą. Štai šioje skaidrėje matome kitą parlamentą, Portugalijos parlamentą, kuris per šį laikotarpį pateikė daugiausia nuomonių. Ir tai, ką aš čia, tai, tai susijęs su tuo, ką anksčiau sakiau, sakiau anksčiau tai yra apie informacijos gavimą nepriklausomai nuo vyriausybės, e, sugebėti sformuoti parlamento opoziciją. Tai yra, e, tai, tai e, svarbu yra būtent šiame kontekste. Šiame, šioje skaidrėje ir, ir apskritai matome, kad e, aukštesnieji rūmai daugiau pasinaudoja Lisabonos priemonėmis negu žemesnieji parlamentų rūmai. Aš nesakau, kad taip yra kiekviename nacionaliniame parlamente, tai yra tiesiog tendencija. Tam yra įvairių priežasčių. Tačiau apskritai matome, kad aukštesniai rūmai Lisabonos kelią naudoja daugiau negu žemesniai rūmai. Tai toliau, dėl sąlygų panaudoti ankstyvo įspėjimo mechanizmą. Matome šį beitą, kas išriškėjo per pokalbius. <coughs> tai yra, kai skirtingai suvokiamas vaidmuo nacionaliniuose parlamentuose dėl to, kokį vaidmenį jie būtent vaidina. Kai kurie nacionaliniai parlamentai nemano, kad jų vaidmuo yra tiesiogiai e, dirbti su ES institucijomis. Taip pat naudos ir kašto analizė rodo, kad parlamentų nariai, kuriam turi mažai laiko daugiau investuoja į politinės svarbos e, teisės aktus ir po to daugiau dėmesio skiria konkretiems e, konkrečioms temams, pavyzdžiui, Europos prokuratūra. Ir taip pat, kas svarbu tam mechanizmui, yra, kas turi poveikį, yra darbuotojų vaidmuo ir skaičius. Jeigu pažvelgsime toliau į parlamentų darbuotojų skaičių, čia taip pat matome kaip šis skaičius varijuoja. Pavyzdžiui, Vokietijos žemesniuosiuose rūmuose darbuotojų yra daug. Tačiau taip pat kyla klausimas, kokį vaidmenį vaidina darbuotojai, o tai matosi kitoje skaidrėje. Remiantis tam tikrais mūsų atliktais tyrimais, mes bandėme kategorizuoti tipiškai akademiškai tuos vaidmenis, kuriuos atlieka darbuotojai. Ir nustatėme parlamento darbuotojai dažniausiai yra analitikai ar patarėjai, o ne administraciniai padėjėjai. Ir e, netrukus kalbėsiu dar apie tai, kad jų uh, vaidmuo taip pat yra koordinuoti, palaikyti ryšius, kai kalbama apie geltonosios kortelės aktyvavimą ir keičiantis informaciją. Taigi koordinavimas tarp parlamentų tapo labai svarbus, todėl tai ir nestebina, turint galvoje Lisabonos kontekstą. Toliau, jeigu pažiūrėsime į ankstyvo įspėjimo mechanizmo panaudojimo sąlygas, tai pasirodo, kad kontaktinių darbuotojų vaidmuo taip pat yra svarbus. Pavyzdžiui, atvykstant į pirmadienio ryto posėdžius, siekiant apsikeisti informaciją. IPEX yra taip pat laikomas naudinga priemonė, tačiau kai kurie mūsų pokalbininkai kritikavo tai, kadangi ta ši sistema yra pasenusi COSAC yra svarbus kelias taip pat, kuriant tam tikrą e, pagreitį geltonosios kortelės mechanizmui, o na taip pat bendradarbiavimas su ES institucijomis, komisija, su ES parlamentu yra svarbus taip pat ir tendencija rengti daugiau tarparlamentinių posėdžių. Čia vėlgi matome tam tikrą specializaciją kai kurių konkrečių temų atžvilgių, pavyzdžiui, bendroji užsienio ir gynybos politika. Taigi, kokios galėtų būti išvados? Klausimas e, buvo, ar stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna. Čia, kai kalbame apie Lisabono sutarties poveikį, matome, kad yra daugiau tarp parlamentinio bendradarbiavimo ir koordinavimo. Ir šis posėdės, šis susitikimas šiandien yra dar vienas to įrodymas. Matome, kad daugiau keičiamas informacija ir kad darbuotojai vaidina didesnį vaidmenį. Taip pat matome, kad e, tas daugia pakopis parlamentinis laukas e, yra, vaidina didesnį vaidmenį. Kalbama ne tik apie vieną kažkokią vietą, nekalbama apie tik tai įgaliojimų suteikimą atitinkamoms delegacijoms taryboje E, šie dalykai yra papildomi taip pat ir nuomonių teikimu, platesnių keitimus informaciją, taip pat tuo, kad e, nuomonės lydimos yra intensyvių politinių dialogų. Taigi matome, kad po Lisabonos sudarties įsigaliojimo tų priemonių su, sutelkiama daugiau vietoj to, kad būtų einama vienu keliu. Matome, kad yra tam tikras Lisabono starties poveikis, bet taip pat matome ir diferenciaciją. Na ir kiti kolegos daugiau kalbės apie tą diferenciaciją ir įvairesnius efektus. Like Aš dabar noriu paprašyti Europos studijų centro atstovo Olivier Rosenberg tarti žodį. Ačiū už kvietimą kaip prancūzijos atstovas, pirmiausia, jums papasakosiu apie e, optimistinės priežastis susijusias su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu, po to apie pesimistinės priežastis. Taigi bendrai vertant, aš labiau esu optimistas, to priežastis, e, jeigu pradėtume gilintis į dokumentą, yra trys iš tiesų priežastis. Pirmiausiai, nacionaliniai parlamentai naudojasi kontrolės priemonėmis, bet to e, kontrolė taip pat europinės klausimais vis svarbesnė tampa. Ir dėl šių priežasčių mes atlikome atitinkamą tyrimą ir pabandėme kiekybinių požiūrį vertinti europinę veiklą. Per metus vidutiniškai e, kiekvienam, kiekviename iš 40 ES e, valstybių narių parlamentarumų. 45 posėdžiai per metus vyksta Europos reikalų komitetų, tai maždaug e, savaitę darbo sudarytų, 68 valandas darbo. Vidutiniškai nacionaliai parlamentai ir vyriausybės e, Europos parlamentui parengė ir nusinčia 35 savo nuomonės dėl įvairių pasiūlymų ir 12 nuomonių nusinčia komisijai. Taip pat dar reikia pridurti prie viso šio laiko maždaug 13 diskusijų plenarinių posėdžių metu prieš posėdžiaujant vadovų tarybą, tarybai. Netgi jeigu ir nacionaliniai parlamentai turi ribotas galės e, daryti įtaką Europos mastu ir lygių primamiams sprendimams, jie tam tikrą prasme atsibūda per pastarosius metus ir aktyviau pradėjo svarstyti su europinė politika susijusius klausimus. Taigi, e, šitą skaidrį negalite aiškiai matyti, e, koks yra kiekvieno uh, nacionalinio parlamento vaidmuo ir vieta, tačiau e, aktyviausias parlamentas europiniais klausimais ir temomis yra Suomijos parlamentas, e, taip pat kiti parlamentai yra e, įprastiniai įtariamieji kabutėse Švedija, Danija, Vokietija, Niderlandai, tačiau taip pat ir tų šalių parlamentai, kurie neseniai įstojo Europos Sąjungą, tai yra Estijos, Latvijos, Lietuvos Čekijos Respublikos parlamentus. Na, tokiu būdu mes galime įvardinti ir tuos parlamentus, kurie yra mažiau aktyvus, pavyzdžiui, Belgijos, Kipro, Graikų, Slovak, Slovėnų parlamento, Žemėjų rūmai, Rumunijos parlamentas mažiau domisi europiniais klausimais. Taigi mes šioje klasifikacijoje neižvelgėme didelio skirtumo tarp rytų ir vakarų valstybių, galbūt didesnis skirtumas tarp šiaurės ir pietų šalių, kame slypi to priežastis, pirmiausiai dėl e, svarbių tradicijų susijusių su parlamentinė veikla, tačiau taip pat ir dėl to, kad viešoji nuomonė susijusi su europinė demokratija kai kuriuose šalise yra skeptiškesnė, <clears throat> taip pat e, kalbant ir apie tokia šalis e, kaip Danija, <clears throat> kurioje veikia mažumos vyriausybė, tai ten parlamentas yra labai aktyvus ir tose šalise, kuriuose koalicinės vyriausybės veikia, yra taip pat aktyvus europinės politikos klausimais. Ir taip pat mes e, stebėjome kokia, koks yra nacionalinio parlamento aktyvumas rengiantis vadovo tarybai, ypač po to, kai prasidėjo ekonominė krizė. Išvada yra tokia, kad nacionaliniai parlamentai vadovų tarybos išvakarėse būna pakankamai aktyvus, nes e, tiek rinkimų politikos, tiek ekonominių požiūrių, tiek aplinkosaugos požiūrių vadovo tarybos susibūrimai yra svarbus ir nacionaliniai parlamentai jiems skiria atitinkamą dėmesį. Tačiau iki šiol Europos e, valstybių narių nacionalinių parlamentų e, veiksmai nesugebėjo užkirsti kelią kelio jokiems vadovų tarybos sprendimams, pavyzdžiui, ekonominiai ir finansiniai paramai dėl Graikijos krizės arba kitiems e, sprendimams, kurias priėmė vadovų taryba. Tie parlamentai, kurie aktyvesni yra rengiantis vadovų tarybai, tai yra Belgijos, Suomijos, Lietuvos, Slovenijos parlamentai būna aktyvesni išvakarėse, o kiti parlamentai aktyvesni būna po to, kai vadovų taryba jau pasibaigė kitą dieną. Tai yra Vokietijos arba Junktinės karalystės parlamentas. Kai kurie premjerai arba buvę premjerai savo pasisakymuose atsižvelgia nacionalinių parlamentų nuomonę, pavyzdžiui, uždarme posėdėje vadovų tarybos e, Slovakijos premjeras yra pasakęs, kad štai aš vienam ar kitam pasiūlymui negaliu pritarti, nes parlamentas mano šalies tam nepritarė. Dar viena priežastis e, būti optimistiškai nusiteikus e, yra ta, kad Europoje veikia pakankamai senos konstitucinės teisės tradicijos, Pavyzdį galim paminėti Westminsterį, Bundestagą arba kitų valstybių parlamentus ir mes aiškiai matytume, kad ten skiriasi ir tradicijos posėdžių, ir pastatai. Taigi vykstant visoms šioms diskusijoms yra labai sudėtinga nacionalinius parlamentus sugrupuoti į kažkokią vieną kategoriją, tačiau vykstant diskusijoms europinių lygių patvirtinus e, Maastrichto pasirašius sutartį, taip pat Lisabono sutartį, Kozako posėdžiams vykstant susiformuoja e, kažkoks toks apibendrinamas, apibendrinta nacionalinių parlamentų savoka. Nacionaliniai parlamentai dabar yra vertinami kaip atitinkama demokratijos institucija, kadangi jo, jų nariai yra renkami jie diskutuoja ir jie yra netgi natūraliau priimami diskusijos, kas vyksta nacionalinis parlamentas, priimamas natūraliau nei, tarkime, Europos parlamente bent jau svarbiausiams visuomenės grupėms. Taip pat nacionaliniai parlamentai įneša savo indėlį į ES įvairovę, jos stiprinimą. Mes pasistengėme įvertinti nacionalinių parlamentų vaidmenį atliekamas funkcijas ir pavyzdžiui e, vyriausybės e, veiklą daugiausiai kontroliuoja Suomijos parlamentas, taip pat Vokietijos parlamentas e, aktyviai dalyvauja šioje veikloje. Prancūzijos parlamentas labiau diskutuoja su visuomenė ir e, Europos parlamentas. Aš kai daugiausiai dėmesio skiria komisijos veiklai, taip pat galima skirti tam tikrų parlamentų, e, ekspertinių parlamentų grupę, e, tai yra Lordų rūmai Junktinėje karalystėje Jie gali deleguoti įvairius aspektus. Pavyzdžiui, Švedijos parlamentas e, iš tiesų yra aktyvus visose sritise, nesispecializuoja atskirose politikos e, sritise. Būtent tai ir atspindi Europos konstitucinės sąrangos turtingumą, atstovaujamosios demokratijos tradicijas, kurios siekia šimtmečius. Na, antroje savo pranešimo dalyje būsiu šiek tiek pesimistiškesnis, tai yra pirmiausiai mm, paminėdamas susidarimo principą laikymasi ir aš kritiškai vertinu. Ir nesu vienintelis toks ekspertas, 90 procentų specialistų ne pritarė subsidirmo principo mechanizmo taikymui, jų nuomonė tai kainuoja labai daug laiko, neleidžia parlamentui, ypač Europos parlamentui, atlikti tam tikrų funkcijų ir tokiu būdu nacionaliniai parlamentai tampa nacionalinių prerogatyvų e, sergėtojais. Jeigu mes norim mažinti nedarbą, mažinti teroristinę grėsmę, taigi Europos parlamentai norėdami į tai nešti savo indėlį, neturėtų taip griežtai reikalauti laikyti subsidarumo principą, kaip pavyzdžiui šiuo metu elgesi Davido Camerono vyriausybė siūlydama įvesti tam tikrą raudonosios kortelės principą, kuriuo galėtų pasinaudoti nacionaliniai parlamentai. Kitoje skaidrėje pateikiama informacija susijusi su direktyvomis, reglamentais ir sprendimais, kurie yra jau per pasaros 15 metų priimti ES, matėte, kad dešimtaisiais metais tokių teisės akto buvo patvirtinta daug mažiau dėl ekonomikos krizės ir po to ta kreivė taip aukštai nuo to laiko nebuvo pakilusi kaip anksčiau. Taigi nacionaliniams parlamentams buvo e, įduotos į rankas priemonės, kurias panaudodamas jos galėjo blokuoti Europos lygių teisėkuros procesą. Ir man atrodo, kad tai galėtų būti vertinta kaip tam tikra grėsmė. Kita priežastis būti pesimistiškai nusiteikus susijusi su tuo, kad daugelį nacionalinių parlamentų Europos, Europos politika susijusi veikla yra pažįstama tik tai labai nedideliai daliai nacionalinių parlamentarų. Ir E, būtent dėl to Europos lygių priimami sprendimai nėra pakankamai žinomi. Ir didžiausi ekspertai yra nacionalinių parlamentarų darbuotojai, ne dėl to, kad jie tokiu būdu siekia įgauti daugiau galių, tačiau dėl to, kad jie yra paprasčiausiai labiau susipažinę su atitinkamomis temomis, nes dažnai atsitinka taip, kad e, netgi ne visapuškai įsitraukus tikriems parlamento nariams, jų padėjai, e, sekretariato darbuotojai, kiti parlamentų tarnautojai rengia, rašo įvairius pranešimus ir dėl to, lyginant su Europos parlamentu, pavyzdžiui, Bundestage, atitinkami pranešimai yra svarstomi ne tik e, viename komitete, tačiau visose parlamento komitetuose. Tačiau dėl tos tokios specializacijos nebuvimo taip pat iškyla ir tam tikrų sunkumų bei atsiranda trūkumų parlamentinėse diskusijose. Nepaisant to, aš turiu pripažinti, kad E, Europiniai reikalai, nacionalinių parlamentų pastaruoju metu yra svarstami ne tik Europos reikalų komitetuose, tačiau taip pat ir kitose komitetuose tai nuteikia optimistiškai. Na, dar viena priežastis būti pesimistiškai nusiteikusiu yra susijusi su ES valdymo sistema, sprendimų prieimimo sistema ir jos raida nuo krizės pradžios ir prasidėjus kriziai vis sunkiau yra nacionaliniams parlamentams kontroliuoti nes e, Europos lygių priimami sprendimai užtrunka vis ilgesnį laiką, pavyzdžiui, reglamentų ir direktyvų parengimas. Per pastaros 15 metų 96-aisiais vienam tokiam teisės aktui parengti pakakdavo vienerių metų, praėjusiais metais procesas užtrukdavo jau du metus. Tai reiškia, kad sprendimų prieimimas ES lygių tapo žymiai sudėtingesnis ir dėl to kyla sunkumų nacionalinis parlamentas, nes kyla klausimas, kokiame etape jie turėtų įsikišti, ar komisijai pateikus pasiūlymą, ar jau prasidėjus galutinėms daryboms dėl atitinkamo teisės akto, tai kelia tam tikrų problemų, nes per pastarosius dviejus metus maždaug pusė teisėkuros pasiūlymų e, yra E, gautinai patvirtinami tik tai e, įvykus naujiems parlamento rinkimams. Todėl yra sudėtinga taip pat ir nacionaliniams parlamentams užtikrinti atitinkamą kontrolę. Dar vienas dalykas susijęs su ta aplinkybė, kad įprastinės teisėkuros procedūros didžioji sprendimų dalis yra priimama per pirmąjį svarstymą, o ne per antrąjį. 2014 metais 93 procentai tokių teisės aktų buvo patvirtinti per pirmąjį svarstymą ir sprendimų teisė, kurios buvo priimta. Tarybai susitarus su parlamentu, dėl to nacionaliniams parlamentams kyla sunkumų šias darybas kontroliuoti, stebėti, nes jos vyksta slaptai, nes parlamentas Europos komisija ir taryba trejato principų susitarė dėl tinkamų sprendimų, todėl parlamento nariams, nacionalinių parlamentų nariams, žurnalistams, visuomeniai yra sunkiau stebėti šios procesus. Tokiu būdu kyla tam tikra grėsmė nuomonių įvairoviai parlamentinės demokratijos. Ne, apibendrinant mano pranešimą, galėčiau pasidėti keturias išvadas nacionaliniai parlamentai aktyviai veikia Europos politikos klausimais, daug aktyviau nei anksčiau naudojasi turimomis galiomis, tačiau gauna per mažai paramos iš ES e, valdymo sistemos e, bei iš anksinio įspėjimo sistema negali pakankamai naudotis nacionalinių parlamentų primami sprendimai daugiausiai vykdomi pasitelkus jų nacionalinės e, politinės sistemas, tuo tarpu neieškoma kažkokių bendrų sąlyčio taškų Europos e, Sąjungos mastu. Ir pasiūlymas įvesti tą žaliosios kortelės sistemą kuomet Europos parlamentai pritartų, tai yra nacionaliniai parlamentai pritartų Europos institucijų sprendimas, manau, yra vertas dėmesio. Taip pat bandant išsklaidyti tam, tam tikras e, iliuzijas, o reikėtų imtis aktyvesnių veiksmų, nes šiuo metu yra sudaromas tam tikras vaizdas, kad nacionaliniams parlamentams yra suteikiamas atitinkamas galios, tačiau ta iš ankstinė įspėjimo sistema yra labai sudėtinga jie pasinaudoti ir su visą pagarbą Europos parlamentui aš išvelgiu ir kantais ne, ne visapusišką pasirengimą dialogui Europos parlamentos, nacionalinis parlamentas, pavyzdžiui, dialogas parlamentinėme for, forme dėl 13 straipsnio Praėjusią savaitę buvo patvirtinta dantis sukandus atitinkama parlamentinio dialogo procedūra, tačiau diskusijos ir dėrybos dėl to vyko du metus. Aš ne kaip mokslininkas, bet kaip pilietis e, galiu pasakyti, kad mane tikrai šokiruoja tas faktas, kad prireikė dviejų metų, kad būtų procedūriniai dalykai patvirtinti ir aš manau, kad politikai nesuvokia paprasčiausiai e, problemos masto šiuo atveju ir manau, kad būtų galima daug paprastesnę biudžeto atvirtinimo procedūrą pasirinkti šiuo atveju. Ačiū uždėmesi. Ačiū profesoriui Rosenbergui ir paskutiniai kalbėtojai Filipas Polie, kuris atstovauja Luksemburgo deputatų rūmams. Dabar jam žodis. Ačiū, um, ponė pirmininkė. Si nous pouvons passer au, au premier slide. Dėkui už pakvietimą. Gal galėtumėm pereiti prie pirmosios skaidrės. Pažvelkime į keturis svarstymų būdus. Pirmiausia, pagalvokime akademiškai apie parlamentų, nacionalinių parlamentų vaidmenį, paskui pagalvosime apie Europos ir nacionalinių parlamentų e, veiklą pagal sutartis, toliau kalbėsime apie ekonominį valdymą ir e, nacionalinius parlamentus ir ketvirtas dalykas pasiūlymai, kaip pagerinti nacionalinių parlamentų vaidmenį e, Europos e, valdysenoje, valdymo sistemoje. Pirmiausia, ką mes bendrai kalbame apie Europos parlamento o, parlamentinės kontrolės autonomiją. Supraskime, kad e, tarp šių elementų yra apibrėžimas, kas yra teisėjai kūra, kas yra parlamentaro darbas Ir be abejo yra kalbama apie tai, kas yra biudžeto kontrolė ir e, viešosios politikos evoliucija. Aš sutelksiu dėmesį į šiuos keturis elementus per keturis galimus būdus. Prašom duoti kitą skaidrę. Bendrai kalbant, akademinėje literatūroje ką sakoma, kad e, parlamentarizmas yra susijęs su parlamentų vaidmeniu e, E, Europos 28 e, demokratinės sistemose. Kiekvienas parlamentas turi savo politinę darbo atvarkę, savo politinius argumentus ir e, jis valdo vykdomąją valdžią. Europos valdysenoje nacionaliniai parlamentai atlieka nedidelį vaidmenį ir kalbama apie deparlamentarizaciją. Dabar pastebime, kad parlamentarizmo išnykimas demokratijoje yra susijęs su nesenais įvykiais. E, piniginė, biudžetinė politika, į kurią parlamentai nebesikiša. E, perinam prie kitos skaidrės. Kiti elementai e, viešosios politikos veikėjų fragmentizacija, parlamentas yra tik vienas iš daugelio svarbių veikėjų, E, sukurta sistema taip, kad vyriausybės ir Europos komisija yra svarbesnės už parlamentus ir parlamentas negali prisidėti prie didelės išlaidų kontrolės, didelės dalies išlaidų kontrolės. E, diskusijose išryškėja keturi pagrindiniai elementai. E, svarbus nacionaliniams parlamentas. Pirmiausia, reikia analizuoti ir įtakoti savo vyriausybių biudžetus dalyvauti dialogė su tarptų, Europos institucijomis ir kitą veiklą. Jeigu kalbame apie raidą po Masiklos sutarties atsiradimo, e, turime pripažinti, kad parlamento keitimosi procesas buvo labai lėtas ir sudėtingas. Nacionaliniai parlamentai sprendimų prieimimo procesą e, buvo įtraukiami vangiai. Tai, kas atrodė pažangu Lisabono sutartyje, dabar atrodo neįgyvendinta. Aš pesimistiškiau vertinu padėtį negu kiti kolegos ir nacionalinių parlamentų vaidmuo sumenko lyginant su tuo, kas buvo prieš Lisabono sutartį. Aš kalbu kitaip, jeigu kiti kolegos. Pažvelkime į dar vieną skaidrę, kaip priminė kolega Rotenbergas, yra skirtingi nacionalinių parlamentų kontrolės modeliai, e, dėl to labai heterogeniškai yra kontroliuojama Europos e, e, politika per nacionalinius parlamentus. Todėl tarp parlamentinis bendradarbiavimas darosi labai sudėtingas. Nacionalinių parlamentų darbo tradicijos, įpročiai, politikos kūrimo būdas ir įtakingumas yra skirtingi, ypač kai kalbame apie Europos masto politiką. Todėl ir jų indėlis į europinę politiką skiriasi. Diskus, akademinėse diskusijose visuomet iškyla klausimas, ar Lisabono sutartis yra užbaigtas ar neužbaigtas procesas, kai kalbame apie institucinės ir demokratijos reformas Nepamirškime, kad Lisabono sutartis e, palieka labai daug neatsakytų klausimų, ypač nacionaliniams parlamentams aktualių. Kitoje skaidrėje aš nepradėsiu skaityti visko, tai kas yra parašyta, bet Lisabono sutarties 12 straipsnė yra išvardinta visa eilė funkcijų ir nacionalinių parlamentų e, atsakomybės ryčių ir jeigu pažvelgtumėm į dar kitą skaidrę, pamatytumėm, kad diskusijose kyla labai daug klausimų dėl Lisabono sutarties realios naudos. Kai kurie autoriai mano, kad nacionaliniai parlamentai e, įgautų papildomos reikšmės Europos lygmenių. E, tarsi daugiau negu Europos institucijos. Yra tokių akademikų, kurie taip masto. Kitas svarbus elementas nėra galvojama apie direktyvos perkelimą, nacionaliniai parlamentai tame procese nedalyvauja, perkeliant direktyvas. Sutartyje labai lakoniškai kalbama apie tai, ką nacionaliniai parlamentai galėtų padaryti kontroliuodami subsidiarumo principą arba nieko galbūt nepadarytų. Jeigu pažvelgtumėm toliau į išliekančius klausimus, suprasime, kad akivaizdžiai pripažįstama, jog reikia kad, mm, kad e, pagal Lisabono sutartį reikia nacionaliniams parlamentams bendradarbiauti, bet bendradarbiavimo e, struktūra didelė dalimi išlieka neformali. Jūs turbūt prisimenate, kad prireikė dviejų metų, kad būtų galima nustatyti tarp parlamentinio forumo veiklos taisyklės. Toks neformalus bendradarbiavimas neprisideda realiai prie nacionalinių parlamentų uh, vaidmens sustiprinimo. Busimose sutartyse turės būti tiksliau apibriežti bendradarbiavimo, tarp parlamentinio bendradarbiavimo elementai. Šią straigę, skaidrę prašoksime. Pažiūrėkime į subsidiarumo kontrolę ir prisiminsime, kad tik 10 ar 15 procentų nuo 2010 metų Europos komisijos pasiūlymų e, kalbėjo apie subsidiarumo kontrolę. Tai turbūt naujas dalykas, kurį yra sunku realizuoti, bet vis tik tai labai mažai Europos komisijos teisėkūrinių pasiūlymų e, aptarė subsidiarumo principą. Šioje skaidrėje matome, kad 2014 metais šiek tiek sumažėjo skaičiai ir Europos komisija tą pripažįsta. Tai 2014 metais Europos komisija baigė savo kadenciją, todėl yra e, žymiai mažiau teisė kūrinių pasiūlymų patikti ir atitinkami nacionalinių parlamentų vaidmuo sumažėjo. Kaip mūsų kolegos jau sakė anksčiau ir šioje skaidrėje matome, Skandinavijos parlamentai yra nepakankamai atstovaujami e, subsidiarumo principo kontrolėje ir, kaip sakė mūsų e, kolega Neuhold, trūksta e, direktyvų perkelimo sistemoje subsidiarumo principo kontrolės. Parlamentai kontroliuojantį subsidiarumo principą vadovaujasi skirtingais principais, skirtingais kriterijais Be to, kai teigiamos nuomonės, jos e, neretai yra pagrystos žymiai platesnių susidėrimo principo interpretavimu, negu numatyta Lisabono sutarties priedė. Subsidiarumo principo interpretacijos skiriasi, todėl ne visi parlamentai vadovaujasi vienodomis gairėmis, veidydami subsidiarumo principą ir be to skiriasi kriterijai, kaip jau minėjau si on, on, on regarde toujours euh, au niveau. Vėlgi žiūrime į akademinės diskusijas ir e, besiskiriančio e, parlamento įtakingumą susidėrumo principę. Be abejo, turim kalbėti apie kontrolės efektyvumą, bet neužtenka e, įvesti, pavyzdžiui, veto principą arba leisti parlamentams kažką iš esmės sustabdyti. Yra politikų, politologų, tiksliau yra juristų, kurie įsivaizdavo subsidiarumo principą e, įgyvendinama tik per vyriausybių vadovų kabinetus, o ne per pačius nacionalinius parlamentus. Jeigu pereitume prie trečiosios mano krypties, aš labai trumpai apie tai kalbėsiu, nes nėra laiko viską dėtseliai pritarti, patys galėsit pasiskaityti skaidres. E, pažvelkime į skirtingus paktus ir sutartis, kurios buvo priimtos nuo 2009 metų apie biudžeto ir ekonomikos valdymą. Jau iškils pirmieji sunkumai. Šios sutartys ir šie paktai vis kalba apie tarp vyriausybinį ir bendrijos metodą, o kai kam yra e, tarp vyriausybinis metodas žymiai labiau priimtinas negu vyriausybinis. Todėl nacionalinių parlamentų darbas e, biudžeto ir ekonomikos valdyme gerokai pasunkėja Mes visas skaidrės dabar labai greitai prašoksime, aptardami skirtingas sutartis ir aš išskirsiu tik tris dalykus dėl visų sutarčių susijusių su ekonomikos valdymu ir biudžeto valdymu. Pirmiausia, mes sakome, mes akcentuojame progresyviai, kad biudžeto sistema yra deparlamentizuojama dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, paskutinėje sutartyje E, kur yra kalbama apie e, valdymo stabilumą tarp vyriausybinių lygmenių, pagrindinis e, elementas buvo eurozona. Valstybių, eurozonos valstybių vadovai turi visus sprendimus priimti. Ir eurozonos valstybių vadovų susitikimuose suformuojamas tam tikras atotrukis nuo nacionalinių parlamentų ir net nuo Europos parlamento. Ir e, atsiranda toks racionalizuotas Europos lygmens parlamentarizmas. Tarp vyriausybinėse sutartyse numatytasis mechanizmas be to apriboja nacionalinių parlamentų tradicinį vaidmenį kontroliuojant biudžetą. Būtent galbūt ir sunku sukurti kiekvienai vyriausybei e, finansų kontrolės ekspertų grupės, kad kurios galėtų užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Mes suprantame, kad gana dažnai yra per sunku e, e, pasikliauti, per sunku yra neleisti nacionaliniams parlamentams visiškai nedalyvauti procesuose. Vėlgi praleisiu keletą skaidrių ir tik tai norėčiau pasiūlyti apžvelgti susidariusią padėtį ir tada padaryti išvadas. Sakyti, peržiūrėję įvairiausius pasiūlymus, kurie leistų pagerinti nacionalinių parlamentų vaidmenį Europos valdysenoje, padarėme išvadą, kaip jau sakė mano kolega, kad e, nacionaliniai parlamentai vėl staiga tako labai aktyvus, kad sukurtų naują mechanizmą ir geriau įsijungtų į Europos valdysenos sistemą. Niderlandų parlamentas atliko ataskaitą, Lordų rūmai atliko studiją, Danijos parlamentas atliko tyrimą ir Kobekas atliko nemažą darbą. Visi šie veiksmai rodo, kad trūksta įvairovės, atsiranda prieštaravimas turimai sistem, esamai sistemai ir tam tikrą prasme susiformuoja konsensusas dėl nacionalinių parlamentų vandmens stiprinimo. Tuo pat metu pastebime, kad susidarė vykdomosios valdžios suformuota konkurencija. E, būtent buvo paskaita ataskaita apie Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos valdymą. Joje apie tai kalbama, kad, joje kalbama, kad labai didelis atotrukis yra tarp nacionalinių parlamentų ir vykdomosios valdžios. Dėl nacionalinių parlamentų vaidmuo turėtų būti pagerintas. Porą trejata e, pavyzdžių pateiksiu ir padarysiu išvadas. Visos diskusijos dėl žaliosios kortelės e, pradėtos COSEC parodo, kad šis klausimas yra dvipusis kai kurie parlamentai, tarp kitko, e, nėra suinteresuoti tos žaliosios kortelės naudojimo. Didelė dalis norėtų, kad ta žalioji kortelė vis tik būtų įvesta. Kai kalbam apie skirtingus pasiūlymus, turime suprasti, kad ir pritarantis, ir nepritarantis žalies, žaliosios kortelės principui siekia tų pačių tikslų. Visi norime, kad nacionaliniai parlamentai pasiektų e, konsensusą ir suprastų, kad nacionalinių parlamentų vaidmo turi sustiprėti. Lisabono sutartis dabar e, suteikia, sakyčiau, per daug informacijos ir tai e, tarsi trukdo geram parlamento darbui. Per daug informacijos gali tiesiog uždusintis daris parlamentus. Dabar pažiūrėkime į dar vieną ataskaitą, kuri yra labai įdomi. E, nuolat demonstruojamas noras sistemingai palaikyti santykius tarp Europos komisijos narių ir nacionalinių parlamentų, tarp atskirų komisijos e, tarnybų ir nacionalinių parlamentų tarnybų. Be to, vis didesnė e, yra vyriausybių ir Europos e, parlamentų, ir atsiprašau, nacionalinių parlamentų komitetų e, sąveika. Visose šiose diskusijose ir ataskaitos yra kalbama apie e, apie parlamentų komitetų vaidmenį. Atrodo, kad čia yra pasiektas sutarimas ir manoma, kad e, nacionaliniuose parlamentuose yra mažiau komitetų, kurie specializuojasi Europos reikaluose. Ir daugiau e, Europos reikalus sprendžia sektoriniai komitetai, tokie kaip transporto, žemės ūkio ar gamtos apsaugos. Taigi e, atsiranda tokia padėtis, kad komitetai specializuotai palaiko ryšį tiesiogiai su Europos komisija. Jeigu le, parodytume paskutinę skaidrę, aš jau padaryčiau išvadas. Paskutiniai pamastymai. Nacionalinių parlamentų heterogeniškumas prisideda prie deparlamentarizavimo ir bendra nacionalinių parlamentų strategija uh, Europos valdysenoje yra sunkiai įgyvendinama. Antras dalykas. Lisabonos sutarties juridinis formalumas ir e, ekonomikos valdysenos e, teisės aktai apsunkina e, nacionalinių parlamentų vaidmenį šioje srityje, sutartys ir priimti faktai atleidžia vyriausybės nuo atsakomybės prieš nacionalinius parlamentus ir taip pat Europos parlamentas nedalyvauja e, ekonomikos valdysenoje taip pat. Trečias elementas, apie kurį aš kalbėjau, reikia nuveikti labai svarbų darbą, stengiant sustiprinti visų parlamentų darbo priemonės, kontroliuojant e, ekonomikos valdymo politiką. Ir paskutinis pastebėjimas nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nuomonė ženkliai skiriasi, galvojant apie ekonomikos politikos kontrolę, ypač e, Europos mastu. Ir prisiminkime dabartinę padėtį ir nepamiršime, kad vykdomoji valdžia turi labai aiškę institucinių reformų darbo atvarkę, kuri turi būti įgyvendinta ir vykdomoji valdžia yra pažengusi į priekį žymiai daugiau šiuo požiūriu negu parlamentai. Ačiū. Ačiū, profesoriu Porija. Mm, kolegos, turime mėlynas korteles. Noriu paaiškinti kolegos iš nacionalinių parlamentų, kad klausimų tradicija Europos parlamente yra tokia, kad galime ne tik kalbėti ir pateikti pareiškimus, bet taip pat ir kelti klausimus, užduoti klausimus ekspertams. Taigi, Galima tokiu būdu renkti dialogą ir diskusijos pabaigoje paprašyme ekspertų sureaguoti ir atsakyti. Taigi, kas dabar norėtų užduoti klausimų, esate kviečiami tai padaryti. Na ir pirmiausia, mūsų kolega iš Turkijos, ponas Karim Kučiuksan. Ačiū, ponė pirminkė, trumpai kalbėsiu, taip pat turiu klausimą tose pasisakymuose buvo kalbama apie institucinius lygmenis ir mechanizmus, kai kalbama apie ES institucinių darbo kontrolę. Tačiau vienas klausimas, kurio trūksta, yra <coughs> vienodas žmonių dalyvavimas ES parlamento e, e, rinkimuose. Kiek pamenu, per paskutinius rinkimus dalyvavimo aktyvumas buvo 42,5 procentų Jeigu pažvelgsime į nacionalinius parlamentus, šią tendenciją panašiai vis mažiau domėjimuose politika, vis menksta politinis dalyvavimas. <clears throat> Ar tai, kažin, rodo pasitikėjimo mažėjimą ES politiką, ES projektais daugelį ES šalių. Manau, kad į tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie skaidrumą, atskaitomybę ir tai kaip žmonės vertina Europos ateitį, ar jie jaučiasi Europos dalimi, nes jeigu jie negauna informacijos apie sprendimų prieimimo procesą, jame nedalyvauja, tai tai turėtų kelti nerimą Europos Sąjungai. Tai klausimas yra su to susijęs. Ar mokslininkai, ekspertai šį aspektą E, vertina kaip trūkstama ES diskusijose, diskusijoje. Tai yra e, žmonių dalyvavimo tiesioginės demokratijos prasme. Ačiū. Toliau Rumunijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pabrėžti, jog labai svarbu stiprinti dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento Pavyzdžiui, Rumunijoje, e, žemesniuosiuose rūmose, Europos reikalų komitete, e, kuriam turiu garbės vadovauti, mes ne tik rengiame nuomonės, kurias siunčiame Europos komisijai, tačiau kas mėnesį rengiame konsultacijas su piliečiais dėl esamų diskusijų rengiame konsultacijas apie Junkerio planą, apie migraciją, energetikos sąjungą. Ir mane gana nustebino pono Olivie Rosenbergo komentaras, pagal jį, pasak jo, Rumunijos parlamentas nėra tarp aktyviausių. Tačiau pažvelgus į komisijos pastarą metų e, duomenis, e, Rumunijos parlamentas yra antras palyginti su visais ES parlamentais. Todėl galbūt reikėtų naudoti aktualius duomenis, o ne pasenusius duomenis. Be to, Rumunijoje yra įstatymas dėl bendradarbiavimo tarp Europos reikalų komiteto ir vyriausybės bei pirmininkaujančios valstybės. Ir nors pradžia buvo šiek tiek sudėtinga, kol kas dabar e, darbas įsibėgėja, ypač jei kalbėsime e, Europos reikalų parlamentinę kontrolę. matovybė e, privalo informuoti e, mus po kiekvieno e, Europos vadovų tarybos susitikimą. Dabar dėl šio dokumento, tai norėčiau pasakyti, kad 90 pastraipos reiškia problematiškos. Norėčiau pasakyti, kad parlamentų vaidmo Europos reikalose yra svarbesnis ne, negu vien tik tai kontroliuoti savo vyriausybės. Tas pats pasakytina apie tam tikrų Europos struktūrų kontrolę. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti darybas e, dėl Europolo reglamento keitimo. Manau, čia reikia daugiau dėmesio skirti taip pat. Taigi aš manau, šios dvi dalis turi būti peržiūrėtos, perrašytos kad būtų pabrėžtas artimesnis bendradavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento ir kad nacionalinių parlamentų įnašas būtų prasmingas ir jį būtų atsižvelgiama. Pavyzdžiui, kaip matome subsidirumo srityje, žinome, kad turime aštuonią savaitę sureaguoti, tačiau norėčiau paklausti, ar nemanote, kad būtų geriau būtų sukurti geros, gerosios praktikos e, sistemą tuomet, kai yra esminiai pasiūlymai, kuomet jie keičia iš esmės komisijos pasiūlymo esmę. Gal galėtume gauti tuos dokumentus netgi praėjus 8 savaičių terminai. Manau, kad kiekvieno parlamento įnašas yra svarbus. Taip pat klausimas, ar nemanote, kad reikėtų panalizuoti mūsų, mūsų stikimų pasakmes, turėti tam tikrus mechanizmus čia, nes kartais kalbame apie esminius dalykus ir e, visus šios dalykus reikia vertinti kaip kontinuumą ir reikia atsižvelgti į nacionalinių parlamentų įnašą į diskusiją. Ačiū ir dėkoju taip pat už šio susikimo surengimą. Ačiū Europos parlamento vardu Richard Corbett. Ačiū. Svarbiausias mintis, kurią supratau iš šių diskusijų, yra tai, kad tikrai problema yra esmė, o ne subsidiarumas. Mums reikia galimybės nacionaliniams parlamentams įvertinti pasiūlymų turinį ir daryti įtaką, o ne visą energiją skirti subsidiarumo kontroliai. Nes praktikoje subsidiarumas retai tampa problema. Jis gali tokiu būti, tapti problema reikia kažkokių saugiklių, bet paprastai taip to nėra. Paprastai. Šiaip per šešerius metus, kai naudo, naudo, veikia mechanizmas, geltonos kortelės riba buvo pasiekta tik du kartus ir niekada nebuvo pasiekta gelton, oranžinė kortelė. Aišku, kad dabar komisija turbūt labai atsargiai vertina tai, ką jis siūlo dėl subsidirumo. Galbūt ne, nors manau, kad taip yra. Tačiau laikui bėgant vis didesnė dalis ES teisėkuros pasiūlymų yra susiję su esamų teisės aktų keitimu, o ne teisėkuros pasiūlymais E, naujose srityse. Aišku, tai normalu, nes laikui bėgant ši proporcija keičiasi. Ir jeigu kalbame apie esmų teisės aktų keitimą, tai jau yra įvykusi diskusija, ar reikia Europos, Europinio, akto, Europinio ligmens teisės akto, ar užtenka nacionalinio. Dėl to subsidirumas paprastai nebe problema. Bet kokiu atveju, bet koks ES teisės aktas privalo susilaukti bent jau kvalifikuotos daugumos, tai yra 65 procentų atsižvelgiant į gyventojų svorį e, nacionalinių ministrų, kurie atskaitingi nacionaliniams parlamentams už darbą taryboje. Taigi šansas pažeisti susirūmo principą yra mažas, nes e, vyriausybės e, kad vyriausybės pritars europiniams teisės aktams nepaisamas sudėrumo yra neženklus. Ne, ne Todėl daugiau reikėtų dėmesio skirti turbūt turiniui, o ne subsidirumo tikrinimui ES lygmenių per politinius dialogus, per e, įnašą e, nacionalio lygmenių per e, ministrų pozicijų rengimą prieš jiems vykstant į Briuselį, o ne tiesiog laukti, kol išgirsi apie tai vėliau. Ir čia turi veikti nacionaliniai parlamentai. Europos parlamentas turi pasakyti nacionaliniams parlamentams, ką daryti. Tačiau, ponia pirmininkė, dabar kartais e, girdime, kad ministrai pirmininkė sako, kad reikia raudonos kortelės procedūros. Aš sakyčiau, taip gerai, tai neturėtų būti problema, nes jokių nebus pasiūlymų, dėl kurių bus e, panaudota raudona kortelė, arba tai būtų labai retai. Tačiau galbūt tai būtų svarbus saugiklis, kurį būtų galima panaudoti, jeigu kiltų grėsmė. Na, o komisija visuomet galėtų atsiimti pasiūlymą, jeigu jis pasiektų tą oranžinės kortelės ribą. Aš kaip pirminkė norėčiau užduoti klausimą tau, Ričardai, nes manau, kad raudonos kortelės pasiūlymas e, skirtas e, taikymos ryties išplėtimui už, už subsidirumo ribų. Taigi ateityje gali atsirasti tokiu atveju, kai reikalinga. Na, galbūt e, tai priklausys nuo darybų tiekmės. Ačiū. Toliau Rujoman iš Niderlandų. I do it in Dutch again. Um, uh, allereerst, laat ik tegen de vertegenwoordiger, mijn collega uit. Eh, Kaip sakė kolegos iš Turkijos, šį ilgą laiką buvo Europos parlamente pranešėję Turkijos klausimų. Turkija, turint omenyje jos poleriškumą, aiškiai parodo, kaip žmonės yra suinteresuoti dalyvauti rinkimuose, kur rinkėjų aktyvumas daug didesnis nei tose Europos šalise, kuriuose veikia pažangesnės, kabutėse, demokratijos sistemos. Ir čia mes turime diskutuoti apie patekimo į parlamentą ribas. Turgija patekimo į parlamento riba vis dar siekia 10 procentų. Tai pirmininkė šios dienos tema yra susijusi su tuo, ką mes daugiau galėtume nuveikti subsidiarumo principo taikymo srityje. Aš nemanau, kad dėl subsidiarumo paties principo problemų kyla. Čia aš pritariu Richardo Korbito nuomonėje ir Luxemburgo atstovas to tarpu labai neigiamai vertino subsidirimo principą, tačiau jūs turėtume, turėtumėte prisiminti, kuomet 10-metėje pradėjo galėti, galioti Mastrikto sutartis, Europos parlamentas dar neturėjo tokių didelių įgaliojimų kaip dabar ir tik tai po to tie įgaliojimai jam buvo perduoti palaipsniui. Taigi, manau, kad mes turėtume aiškiau įvardinti priežastis, dėl kurių valstybės narės nepritarė tam tikriems teisės aktams priimamiems ES lygių, pavyzdžiui, dėl to, kad e, tie teisės aktai gali neproporcingai didelį poveikį daryti jų valstybėms narėms ir būtent apie tai turime kalbėti. Noriu paklausti ekspertų iš Niderlandų ir Prancūzijos, ar jūs savo tyrimę arba atlikdami savo tyrimą įvertinote, kokia situacija yra tose nacionaliniuose parlamentuose E, iš tų šalių, kuriuose nacionalinių ir Europos parlamentų nariai daug glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauja. Pavyzdžiui, Niderlanduose Europos parlamento nariai buvo pakviesti dalyvauti e, Niderlandų parlamento tam tikro komiteto posėdžiuose ir e, po to tačiau jiems buvo neleista viešinti ten išgirstos informacijos. Pavyzdžiui, Vokietijoje tas parlamentinis dialogas tarp Europos parlamento narių ir nacionalinio parlamento narių vyksta šiek tiek kitokioms formoms. Aš manau, bet kokiu atveju tas dialogas yra labai gera priemonė, kurio pasitelkus būtų galima stiprinti bendradarbiavimą ir tokiu būdžiu, tokiu būdu netgi mažinti biurokratinę naštą. Taigi tokie būtų mano klausimai ir komentarai. Ačiū uždėmesi. Dabar ponas Macijoti iš Italijos kalbės. Ačiū. Italija viena iš šalių, kuri, kuri veikia įstatymai pakankamai griežti dėl atsiskaitimo vyriausybei, pavyzdžiui, prieš vadovų tarybą dėl vyriausybės atskaitimo parlamentui prieš vadovų tarybą ir po vadovų tarybos. Taigi įstatymuose yra numatyta prievalė įtraukti parlamentą į svarstamus klausimus, taip pat ir dabar konstitucinė reforma yra pasiekusi praktiškai baigiamąjį etapą ir Italijos salėje asamblėjoje rytoj yra numatyta diskusija. Tokiu būdu pirmą kartą Europos parlamentas, tai yra nacionalinis parlamentas, dalyvaus Europos Sąjungos teisėkuros procedūrų vertinime. Remiantis sukaupta nacionalinių parlamentų veiklos patirtimi ir atsižvelgiant į tai, kaip e, tarybos atstovai e, atsiskaito Europos parlamentui, kaip vyksta diskusijos, atrodo, kad daugiausiai jos yra susijusios su bendro pobūdžio klausimais. Ir aš e, išvelgčiau tam tikro gilesnio vertinimo trūkumą. Parlamentas dažniausiai tik informuoja apie svarstytus klausimus ir temas, tačiau nesigilina į pačios diskusijos esmę. Kaip būtų pasiūlymai e, šią linkme pavyzdžiui, susijęs su tam tikra lyginamąją analizę, kaip būtų, būtų galima įvertinti dabartinį, dabartinius santykius tarp nacionalinio parlamento ir Europos Sąjungos. Mano patirtis rodo, kad formaliai nacionaliniai parlamentai įtraukiami į bendrasias diskusijas, tačiau labai retai gauna išsamios informacijos apie vykstančias diskusijas ir nežinau, ar yra kokių nors priemonių, pavyzdžiui, gauti nesąjams parlamentams daugiau informacijos apie skubos tvarką sušaukiamus vadovų tarybos posėdžius. Ir man būtų labai įdomu išgirsti, ar mokslininkai turėtų pasiūlymų, kaip būtų galima tą užtikrinti. Ramon Haurėgi, dabar Europos parlamento narys iš Ispanijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ekspertams už sutiktą informaciją. Atrodo, kad jie iš tiesų mums pristatė platų klausimų spektrą susijusiu su, su, su subsidiarumo principu taikymu nacionalinių parlamentų dalyvavimu Europinėje politikoje. Tris klausimus turėčiau prieš tai jiems padėkodamas už suteiktą informaciją. Vykstant e, pasirengimo nacionaliniuose parlamentuose e, vadovų tarybos išvakarėse. Reikia pripažinti, kad per pastarosius metus nacionalinių parlamentų vaidmuo smarkiai e, sustiprėjo. Ypač vertinant e, bendrąją ES raidos viziją. Kurie parlamentai atkreipė dėmesį į tai, kad jų vyriausybės gavo tam tikras instrukcijas iš parlamentų dar tarybos posėdžio išvakarėse. Ir mano vertinimu tai tam tikra prasme prieštarauja uh, demokratijos dvasią. Noriu paklausti, ar daug esama ES nacionalinių parlamentų, kurie bando primesti savo atstovams taryboje tam tikras nekeičiamas pozicijas. Taip pat jūs pristatėte statistinius duomenis apie posėdžius, kurie vyksta ir taip toliau. Kalbant apie diskusijas po vadovų tarybos posėdžių, norėčiau sužinoti, ar diskusijos nacionalinėse parlamentuose krypsta ta linkme, kad nacionaliniai parlamentai diskutuodami apie sprendimus priimamus ES lygių praktiškai neatsižvelgia dėl tam tikrų nacionalinių ir vietos priežasčių į jų europinį pobūdį ir tik tai svarsto juos tiek, kiek svarbu nacionaliniu mastu juos svarstyti. Taip pat kitas klausimas, kokį vaidmenį atlieka nacionaliniai parlamentai federalinėse valstybėse, tokiuose kaip Vokietija, kurioje yra daug teigiamos patirties sukaupta taikant subsidiarumo principą. Taip pat noriu sužinoti ir paklausti, kaip ir e, atsižvelgiama federalinės valstybės ir būtent į federalinių vyriausybių nuomonę, kurios yra atsakingos už Europos politikos įgyvendinimą. Ačiū, noriu užduoti klausimą profesoriai Neuholt, ji paminėjo įvairias e, skirtingas procedūras, e, kuri turi laikytis parlamentai bendraudami su vykdomąją valdžia. Žinau, kad Europoje egzistuoja skirtinga politinė kultūra, tačiau taip pat galioja skirtingos konstitucijos ir noriu paklausti, kas nulėmė tą didžiausią skirtumą, ar kultūros skirtumai politinės, ar konstitucijų nuostatų skirtumai. Galbūt mes galėtume tarp nacionalinių parlamentų pasikeisti teigiamą patirtimi, siekdama suvienodinti šios procesus. Taip pat jūs paminėjote iš ankstinę galimybę gauti prieigą prie informacijos. Luksemburgė mes esame pasirašė tam tikrą sustarimą tarp vyriausybės ir Europos reikalų komiteto, kuris galbūt nėra tinkamiausiai gyvendinamas, tačiau yra labai svarbu pabrėžti, kad e, padėjėjai atlieka labai svarbu vaidmenį šiuo atveju, nes e, vadovų tarybos išvakarėse Mes gauname atitinkamą informaciją, svarstame savo komitetuose, po ministrų tarybos posėdžio ministrai privalo atvykti į parlamento atitinkamus komitetus ir atsiskaityti, suteikti informaciją, tai labai svarbu, tą pabrėžia profesorė Neumann, profesorė Rosenberga, jūs pabrėžti tai, ką šiandien ryte kalbėjau, Europos parlamento įtraukimas į Europos strateginių klausimų svarstymai yra labai svarbus, nes aš jau pabrėžiau ir minėjau taip pat, kad tik tai nedidelė elitos dalis nacionaliniuose parlamentuose yra susipažinusi su europiniais klausimais. Ir e, Europos reikalų komitetas tarpu gauna visus dokumentus iš Briuselio, po to jos paskirsto po atitinkamus e, komitetus nacionalinėme parlamente. Ir e, tai padeda stiprinti informacijos sklaidą. Džiaugiuosi, kad jūs minėjote tą žaliosios kortelės principą ir džiaugiuosi tuo, kad nepatekote į tuos paspestus spastus asmenų, kurie mano, kad e, žalios kortelės sistema pakenktų teisėkuros procesui. Ponai Korien, noriu užduoti klausimą, ar Jūs nemanote, kad galbūt e, dėl nepakankamos nacionalinio parlamento emancipacijos dabar yra tokia situacija, kad e, mes susidarėme su tam tikru deparlamentarizacijos e, reiškiniu. <clears throat> Ką aš turiu omenyje, aš labai dažnai dalyvauju Briuselėje tose tarp parlamentinėse susitikimuose ir konstatuoju, kad E, yra nemažai atstovų iš nacionalinių parlamentų, kurie savo pasisakymuose praktiškai perskaito tik tai e, jiems užsienio reikalų ministerijos e, parengtas pozicijas ir nelabai pristato tas pozicijas, kurios iš tiesų yra jų nacionaliniuose parlamentuose. Tai neprisideda prie nacionalinių parlamentų ir Briuselio institucijų bendradarbiavimo stiprinimo. Lenkijos atstovas. Ačiū, pana pirmininkė. Ir tai yra Portugalijos atstovas. Aš atstovauju Portugalijos parlamento rūmams ir mes pritarėme žaliosios kortelės sistemai. Mums e, reikia plataus masto diskusijos šiuo klausimu, tačiau mano mintis atkartoja jau kiti kolegos, politinės diskusijos yra labai svarbios. Manau, kad e, Europos politikos politinių pasiūlymų vertinimas dažnai baigėsi tik tai tais aspektais, kurie svarbus nacionaliniu mastu. Pavyzdžiui, Portugalija. Europos reikalų komitetas e, daug dėmesio skiria Europos iniciatyvų teisėkuros svarstymų, tačiau praškai nebelieka laiko įvertinti, ar tie pasiūlymai atitinka mūsų piliečių interesus. Ir tai mes turime įsigalvoti, kaip pagerinti Europą, staciją Europoje bendrai. Tačiau mes taip pat e, turime skatinti, kad mūsų piliečiai vis labiau jaustųsi sudedamąją Europos projekto įgyvendinimo dalimi. Todėl e, <clears throat> Europos piliečių sardinimas su Europos iniciatyva turėtų įpūsti e, šviežio oro tų iniciatyvų populiarumui ir žinomumui. Ačiū. Konzaringenas iš Airijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad man labai patiko e, jūsų pasisakymai, suteikė minčių pamastymui. Anglija remia E, ir geltonosios kortelės ir žaliosios kortelės sistemas. Aš girdėjau jūsų komentarus ir juos pasižymėjau. Taip pat labai svarbu aiškiau apibriežti subsidiarumą ir jo pažeidimo kriterijus. Kalbant apie parlamento tikrinimą, mes įvedėme tam tikrus standartus, kurie galiojo dabar keliarius metus ir iš esmės žiūrime, kad mūsų parlamentinė kontrolė atitiktų komisijos eksmetinę darbo programą. Dėl to mūsų darbas gerokai efektyvesnis tapo. Girdėm šiek tiek statistikos, kalbant apie e, parlamento e, pasisakymus, plenarinius posėdžius, bendrų reikalų tarybų veiklą. Mes patys kiekvienais metais gauname e, ataskaitas iš Europos įvairių e, ekspertų centrų, kurie pateikia vertinimus apie e, plenarinių posėdžių komitetų efektyvumą ir panašiai. Ir paskui mes organizuojam su Europos reikalų specialistais bendrus posėdžius ir įvertiname tai, kas padaryta, e, labai kritiškai. Tai yra labai puikiai proga leidžianti mums savo komitetui parlamente pagerinti darbą. Aš girdėjau, ką sakė kiti kalbėtojai dėl nacionalinių parlamentų vaidmens biudžeto procese, bet kai kalbam apie e, Europos semestrą, Turiu pasakyti, kad mes organizavome posėdžius po to, kai buvo paskelbta metinė e, paslaugų vertinimo sistema, e, kvietėme suinteresuotas pusės pasisakyti. Aš atkreipiau dėmesį ir į penkių pirmininkų ataskaitą, kuriame yra kalbama Europos semestro procesą dar labiau sustiprinti. Būtų labai įdomu išgirsti kalbėtojų nuomonės apie tai, ar Jų nuomonė pasiūlymai e, penkių e, pirmininkų ataskaitoje sustiprins nacionalinių parlamentų vaidmenį biudžeto sistemoje. Ar jeigu ne, kokiu dar priemonių reikėtų jūsų nuomonė? Labai ačiū, Lordas Bosvalas. Labai ačiū, pirmininkė. Gal galėčiau visų pirma pasakyti, aš tuos komentarus parengiau pats, niekas nors kitas man juos parašė bet e, aš bandau vis tik tai e, išskirti tokių minčių, kurios išplaukia iš girdėtų pasisakymų. Pirmas dalykas - dėmesys, nes dabar mes kartais jaučiamės tarsi išstumti į šalį. Mes kalbame apie vykdomosios valdžios parlamentinę kontrolę, Europos institucijų parlamentinę kontrolę. Nors iš tiesų mes kaip ir e, turėtumėm keisti e, pasiektus rezultatus. Aš manau, kad tai yra rimtas uždavinys. Kitas dalykas informacijos perteklius. Man patiko tai, ką jūs apie tai pasakėte. Vadinasi, kad mes turim išmokti perdirbti informaciją, ją apdoroti ir paskui skleisti ją žmonėms, kurie galėtų priimti sprendimus vadovaudomis tą informaciją. Taigi reikia išmokti techniškiau dirbti. Kitas dalykas - nacionalinių e, praktikų didelė įvairovė. Apie tai kalbėjo rodytos skaidrės. Be abejo, Taip pat kalbame apie resursų skirtumus e, skirtingose nacionalinėse parlamentuose. Jau savaime tai reiškia, kad turime labai lankščiai vertinti šias problemas. Be to, turim kalbėti apie poreikių įvairovę, tą būtina aptarti. Mes čia susirinkom iš dalies, kad kalbėtumėme apie žalėją kortelę ir tai yra iniciatyvinė pusė arba dereguliuojame arba e, toliau stumėme pasiūlymus Ir paskui pradėjom kalbėti apie labai e, įprastą dalyką, tai yra parlamentinė kontrolė. Nepamirškim, dėl ko čia susirinkom. Trečioji šio ryto tema, šįryt labai įdomi buvo kalbėta apie ex post auditavimą. Manau, kad reikėtų su audito rūmais e, užmėgsti gerus santykius ir ta sistema turėtų pasiteisinti. Ir priminsiu dabar tai, ką sakė Richardas Kobertas. E, kas yra ES institucijų užginčiamumas? Ar mes galime paprasčiausiai pasakyti, kad mums nepatinka tai, ką jūs darote, ar mes galim pritaikyti kažkokią tai sankciją galbūt? Aš kalbėsiu trumpai. E, žiūrėdamas į tai, kaip mes viską tvarkėme, manau, kad savaime suprantama, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentai turi dirbti kartu ir e, visų sričių e, reglamentai turi nustatyti e, bendro darbo pagrindinės taisyklės, nepažeidžiant suverenumo principo arba skirtingų institucijų. Viso to kontekste glūdi politiniai argumentai. Rinkėjai turi savo poreikius, jiems reikia informacijos, jie pasiduoda uh, lobistų įtakai ir gali vienas su kitu bendrauti, ypač dabar per socialinę žiniasklaidą. Todėl turėtume būti žymiai lankstesni ir e, greičiau reaguoti į iškylančius poreikius. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad mums reikia dviejų dalykų. Reikia padaryti dar labai daug. Pirmiausia, turime techniškai bandyti išsiaiškinti, kaip galėtume geriau įgyveninti visas kilančias temas. Nebūtinai turime pasirinkti uh, vienodą požiūrį mano minėtame įvairiapusiškame portfelyje. Pavyzdžiui, kai kalbame apie bendrąjį bendradarbiavimą, turėtume turbūt išskirti vieną specifinę temą, e, skirtą porai, trejetai parlamentų, galbūt įtraukiant Europos parlamento specializuotusius kometus, komitetus ir jie galėtų išanalizuoti vieną ar kitą sritį. Kad ir kaip bebūtų keista, Britanijoje, kai aš žemutiniuose rūmose dirbau, mes bendradarbiaudom su Junktinio Amerikos valstybių kongresu apie genetinę inžineriją. Tai yra labai techninė tema, bet iškilo labai daug problemų. Mes turėjom keistis įrodymais, bet mes negalėjom parengti galiausiai formalios ataskaitos. Mano paskutinis pastebėjimas būtų toks. Turim galvoti politiškai apie tai, kaip sukurti bendros E, Europos ir nacionalinės Europos e, parlamentinės erdvės sukūrimą. Tokios diskusijos turi vykti. Mes turim kalbėti apie keliavimą, susitikimus, apie būtinybę išsakyti komentarus ir savo nuomonę e, teisiškai numatytomis priemonėmis. Turim sukurti tam tikrą įprotį mums patiems kad turim visada dirbti visi kartu ir taip galbūt mes pasieksim geresnių rezultatų Europai. Ačiū. Ačiū ir aš norėčiau porą komentarų sakyti. Ir dar pateiksiu porą klausimų ekspertams. Pirmas jau yra susijęs su tuo, kad tarp Europos institucijų yra viena, dėl kurios nepriklausomybės mes visi rūpinamės, tai Europos centrinis bankas. Ir kyla šios institucijos demokratinio teisėtumo klausimas, ypač šiais laikais. O tas bankas įgyvendina ne tik pinigų politiką, bet ir yra labai svarbus bankininkistės sąjungoje. Jis yra atsakingas už bankininkistės sektoriaus priežiūrą ir už e, bankų e, bankų išpirkimo problemas. E, kai kalbame apie centrinio banko atsakomybę, mes e, turim gerokai pagalvoti apie šios institucijos ir naujų atsakomybės ryčių demokratinį legitimumą. Ir mes padarėm išvadą, kai kalbėjome apie supratimo memorandumą pasirašymą ir priežiūros daliai ir bankininkystės e, sąjungos e, kitų elementų požiūrių, turi vykti nuolatiniai klausimai, per kuriuos išanalizuotume institucijų veiklą. Taigi, yra mestas tas iššūkis, kaip rasti teisingą pusiausvyrą. Ir kai kuriais atvejais mes kalbam apie Europos piliečių interesus ir institucijų nepriklausomybę. Tuo pat metu turime suprasti, kad tos institucijos turi būti demokratiškai legitimios Europos parlamentų ištikrinant parlamentinę kontrolę. Gal turėtumėt kokių komentarų to tema, kaip jūs tą išbandymą matote ir kaip, e, ar matot kokių silpnųjų pusių. Kaip demokratinis legitimumas galėtų būti užtikrintas šiuo atveju? Mano antrasis klausimas yra susijęs su tuo, kad ir mes, ir jūs labai dažnai susitarimus, e, dėl kurių galiausiai Europos stabilumo mechanizmas atsirado, ir vadinamasis fiskalinis susitarimas, Fiscal Compound arba Single Resolution Fund buvo sukurtas. E, realiai e, jie prilygo tarptautiniams susitarimams, nors tai yra tarp vyriausybinio metodo rezultatas. Tarp vyriausybinis metodas yra numatytas ES veikimo sutartyje, todėl mes turėtumėm atskirti tuos dalykus, vadovavomės į teisinių pagrindų. Mano klausimas toks, ar jūsų nuomonė yra pagrysta, kad šiuo atveju mes turime Aišku, tarp vyriausybinių sustiprinta bendradarbiavimą pagal sutarties nuostatas. Ar yra pagrysta tikėtis iš parlamentų, ypač Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų, kad jie turės teisę į parlamentinę kontrolę. Ar mūsų teisės yra drastiškai ribotos, ar valstybės narės nepažeidžia sutarčių? pasirašydamas tarptautinius susitarimus. Ir mes žinom, kodėl taip yra daroma. Bet šiuo atveju visai nesvarbu. Kolegos, jokių kitų pasisakymų ir prašymų neturiu. Jeigu daugiau niekas nenori klausti, tai suteiksiu žodį ekspertams. O laiko daug, taigi galit kalbėti, kiek tik norit. Nežinau, kas pradės. Yes, profesor Neuhold. Okay, thank you very much for... Labai ačiū už komentarus ir klausimus mums, kaip mokslininkams, e, labai malonu dalyvauti tokiuose diskusijose. Vienas mano komentaras yra, tai yra galimybė palaikyti dialogą, nes mokslininkai ir politinė praktika dažnai gana būna turi nutolę vienas nuo kito ir dėl to, manau, galima apgailestauti. Dėl pirmo komentaro, dėl dalyvavimo lygmens Europos parlamento rinkimuose Aišku, visą tai visada mums rūpi, tiek šiame pastate, tiek komisijoje. Aktyvumo lygio lygis e, pastaruoju metu buvo šiek tiek kitas dalykas. Turbūt buvo gaila, kad jis nebuvo didesnis, tačiau matome didžiulę įvairovę tarp valstybių narių. Kai kuriuose šalise rinkėjų aktyvumas buvo labai, labai žemas. Ir vienas iš paaiškinimų, žvelgiant iš akademinės perspektyvos, tiek teisininkų, tiek politikos mokslų atstovų kalbama apie politinės diskusijos trūkumą, apie klausimų politizavimo trūksta pačiame Europos parlamente. Aš nežinau, ar tai yra pateisinama ar ne, bet tai yra vienas iš dalykų, kuris, klausimų, kuris keliamas universitetuose. Ir visą tai grįžta prie klausimų, kurie turime šiandien, tai yra subsidimo kontrolės. Daug kas skeptiškai tai žiūri, nes tai yra gana techniška. Kalbam apie ribotos apriepties klausimus. Man patiko Rišardo Korbeso pasakymas, kad reikalas, reikalas esmė yra būtent esmė. Ir vėl politikos sugražinimas yra taip pat problema. Tai matome, kai žiūrime, kuomet nacionaliniai parlamentai mobilizuojasi. Būtent tais klausimais, kuomet kalbame politiškai svarbius klausimus, pavyzdžiui, Europos prokuratūros klausimą. Taigi matome, kad net ir susidirimo kontrolės atveju yra tam tikra mobilizacija, kai kalbame apie politinius klausimus. Ir tie klausimai, kurie iš pradžių atrodo labai techniniai, nepolitiniai, vis tiek turi tam tikrą politinį dimensijų. Taigi politikos e, gražinimas yra svarbus. Toliau, jeigu kalbėsime, kad susidūrimas yra problema, kad turėtų būti Romos kortelės mechanizmas, jeigu lyginsime tai su pačiu Europos parlamentu ir e, bendro sprendimo procedūrą pagal Maastrichto sutartį. Europos parlamentas, kaip žinote, turi veto teisę, tačiau jis praktiškai jos niekada nenaudoja. Taigi galime numatyti ir šiuo atveju tai, kad jeigu tam tikrais atvejais e, skubos reikia skubai stabdyti, ką nors tai gali e, padaryti poveikį nacionalinių parlamentų e, veiklai, jeigu turi tą varinį stabdį. Tačiau ar bus tas stabdis kada nors įjungiamas? Galima apie tai kalbėti, tačiau tai gali turėti, būti simbolinės reikšmės, nes tai yra, taip sakant, neigiama priemonė, o ne pozityvi, kaip pavyzdžiui, konstruktyvus, konstruktyvus pakeitimai. Toliau komentaras apie keitimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, kad Europos parlamento nariai galėtų dalyvauti nacionalinių parlamentų komiteto posėdžiuose. Neturiu duomenų iš visų 28 valstybių narių ir čia mokslininkai galėtų daugiau dėmesio skirti. Kita vertus, matome, kad taip nėra visose valstybės narėse. Kai kuriuose parlamentuose Europos parlamento nariai turi labai ribotą pasisakymų laiką. Tai galėtų būti dėmesio objektas ir galėtų tapti bendra praktika laikantis tam tikrų principų. O viso to nauda būtų tai, kad e, žiniasklaida taip pat daugiau dėmesio atkreiptų į tai, nes dažnai nacionalinė žiniasklaida daugiau dėmesio skiria nacionaliniams parlamentams. Ačiū už tai, kad papasakote mums apie Italijos atvejį ir kad paminėjote faktą, kad visą tai yra bendros diskusijos. Kartais specializuotos diskusijos e, vyksta kai kuriuose šalise. Pavyzdžiui, Švedijoje arba Danijoje. Bet tai nėra iš tikrųjų norma. Kalbant apie informacijos perviršį, na tai įdomu. Kai tyrinėjau Austrijos parlamentą prieš daug metų, dar iki Lisabono sutarties. Vienas iš pastabų buvo tokia, kad mes gauname tiek informaciją, kad mes pasimetame, mes tiesiog negalime kvepuoti nuo informacijos kiekio. Taigi čia reikia kalbėti apie informacijos atranką, apie vairius būdus, kaip nacionaliai parlamentui e, galėtų susidoroti su tokiu informacijos perviršiu. Pavyzdžiui, administratoriai galėtų uh, padaryti visų pasiūlymų pateiktų komisijos sąrašus ir nurodyti teisinę prasme, kur čia galėtų būti subsidiarumo klausimų, kad būtų galima tą informaciją lengviau apdaroti. Klausimas dėl Europos centrinio banko. Manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių politinių klausimų. Vienas vertus dėl sprendimų prieimamų už uždarų durų, dėl to, kad reikia čia techninių žinių, dėl, reikia, dėl veiksmingumo sumetimų, dėl spaudimo, kad reikia priimti spaudimus ir atskaitomybės kita vertus. Tai yra svarbus klausimai. Todėl svarbu, kad būtų rengiami klausimai siekiant pateikti išoriai, kas vyksta, apie tai, žinant informacijos apie tai, kas vyksta ir sustiprinti žiniasklaidos teikiamą informaciją ir stiprinti bendradarbiavimą. Nes kai kurie sprendimai e, primami uždaros, už uždarų durų, nors yra tam priežasčių, tačiau tam tikras atskaitomybės matas yra reikalingas. Ir čia ir Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai gal gali suvadinti svarbu vaidmenį. Ačiū. Merci pour euh, vos questions. Je vais les reprendre dans l'ordre rapidement. Par rapport à la personne de. Ačiū už užduotus klausimus. Aš galbūt šiek tiek tingiamiau vertinčiau šias diskusijas, nes kalbant apie rinkėjų dalyvavimą Europos politikos diskusijoms. Tai e, vis tik tai reikia pažymėti, kad Rytų Europoje naujai įstojusiose šalyse rinkėjų aktyvumas yra šiek tiek didesnis nei e, kitose šalyse. Europos parlamentas, manau, kad turėtų daugiau dėmesio skirti rinkėjų aktyvumo skatinimui. Čia kalbant e, apie nacionalinius rinkimus nuo ekonomikos krizės pradžios, daugelį valstybių per nacionalinių parlamentų rinkimuose pagaliau pradėta kalbėti apie Europą. Niderlandose, Slovakijoje, Prancūzijoje 12 metais, Italijoje, vykdant, vykstant nacionalinio parlamento rinkimams, kandidatai televizijos debatuose kalba ir apie Europos politikos klausimus. Štai pavyzdžiui, Rumunijos pavyzdys tą taip pat patvirtino. Taip pat e, turime nepamesti iš akių ir tas priežastis, kuriamis e, grindžiamas nacionalinio parlamento dalyvavimas Europos politikoje. Kuo daugiau nacionalinio parlamento atstovų dalyvaus Europinėse diskusijose, tuo žinomesni taps Europos politikos klausimai, taip pat ir nacionalinėje žiniasklaidoje. Taigi kyla klausimas, ar Prancūzijos nacionalinės Bulgarijos politikai, nacionaliniai Italijos politikai turėtų prisijimti savo pečių europinių klausimų diskusijų naštą, tačiau situacija iš tiesų yra skirtinga atskirose šalise atsakydamas į Richardo Corbeto klausimą, kuris dėja išėjo iš salės jau Manau, kad jo pozicija, žinoma, yra šiek tiek e, ciniška, nes pagal kurią mes e, galime leisti savo taikyti ir raudonosios kortelės procedūrą, nes tikimybė, kad ji bus panaudota arba parodyta yra pakankamai nedidelė. Čia aš grįžtu prie savo ankstesnio teiginio apie tam tikrą miražo strategiją, apie kurią minėjau kalbėdamas apie tariamas galės, kurios yra suteikiamas nacionaliniams parlamentams, nors iš tiesų jos neturi jokio poveikio. Aš noriu pasakyti, kad iš tiesų Vokietija yra ta šalis, kuri dėl dviejų priežasčių sugeba tinkamiausiai pasinaudoti europinėmis diskusijomis, pirmiausiai dėl savo interesų, dėl noro turėti kuo didesnę įtaką, taip pat ir dėl to, kad Vokietijoje politinės partijos yra pakankamai stiprios struktūriškai ir sugeba parengti tinkamas strategijas e, ir kitose šalise, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Prancūzijoje taip nėra. Šiaip, pavyzdžiui, Prancūzijoje iš, iš 575 nacionalinių parlamentarų tik du priklauso nacionaliniam frontui. Todėl yra sudėtinga pakviesti, dalyvauti juos visose diskusijose dėl nepakankamos skaičiaus. Sakydamas į pono Matijoti klausimą iš Italijos, atsiprašau, jeigu netinkamai ištariau jūsų pavardę neteisingai. Jūs e, teisingai minėjote, kad e, nėra pakankamos analizės susijusios su nacionaliniu parlamentu aktyvumu ir iš tiesų kai kuriuose nacionaliniuose parlamentuose komitetų posėdžiai yra transliuojami per televiziją, pavyzdžiui, folketingas, tinkamos komisijos kiekvieną penktadienį svarsto europinius klausimus e, pakankamai išsamei. Ir kitas e, atsakymas į jūsų klausimą susijęs su tuo, kad mes techninių požiūrių smarkiai pagerinome galimybės nacionaliniams parlamentams dalyvauti europinėse diskusijose, tačiau kartais pritrūksta bendro pavučio diskusijų, pavyzdžiui, dėl bankų sąjungos ar nacionaliniai parlamentai turėtų svarstyti klausimus susijusius su to, kokio dydžio bankai turėtų teisę dalyvauti bankų sąjungoje, kokio dydžio neturėtų. Galbūt, aš nežinau, <clears throat> Tačiau atsakydamas į kolegos iš Ispanijos klausimą, kuris uždavė iš tiesų tris klausimus. Pirmiausia, dėl įgaliojimų. Teisinių požiūrių tik dvi Europos valstybės narės gali įgalioti, suteikti įgaliojimus savo ministrams ir jie negali nuo jų nukrypti. Tai yra Danija ir Austrija. Austrija praktiškai tokia galimybė nesinaudoja, Vokietija. Tai prieš kelis metus peržiūrėjo savo sistemą ir ten yra numatyti tam tikri galiojimai, tačiau su išimtimis iš tiesų tie tikriausi įgaliojimai yra suteikiami tik tai teisėkuros klausimams, tačiau ne vadovų tarybai, nei prezidentai, nei premjerai negauna jokių įgaliojimų, nuo kurių negali nukrypti Ir dar noriu pasakyti, kad kol kas e, tai esminio poveikio neturėjo šie galiojimai, net ir Suomijos premjeras pritarė pasiūlymą teikti pagalbą, finansinę paramą Graikijai. Kalbant apie tų iššūkių vertinimą, tik tai vidaus politikos požiūrį, galbūt neteisingai supratau jūsų klausimą, tačiau manau, kad Europos parlamentas turėtų būti suinteresuotas, kad ši problema būtų kitaip sprendžiama. Kalbant apie regionų parlamentų įtaką, taip dėl iš ankstinio išspėjimo sistemos kelių šalių parlamentai, nebūtinai federalinių šalių, tačiau taip pat ir Italijos arba Ispanijos. E, regioniniai parlamentai turi rimtus įgaliojimus e, kontroliuoti subsidiarumo principą laikymasi jie naudojasi tais įgaliojimais labai entuziastingai dėl to, kad pagal Europinės sutartis jom, jiems tenka ypatingai svarbus vaidmo, tačiau jis apribojamas tik tai subsidirumo principo taikymu. <clears throat> Atsakant į pono iš podiumo klausimą, noriu pasakyti, kad nacionaliai parlamentai Kozako sustikimas iš tiesų dažnai praktiškai pasinaudoja savo turimais įgaliojimais. Man šiek tiek gaila, kad Kozako e, formatas galbūt yra šiek tiek paviršutiniškas, ten pasigendame mes esminės svarbos diskusijų. E, taip pat noriu pabrėžti, kalbėdamas apie mm, parlamento, nacionalinio ir vyriausybės tarpusio sąveiką, tai Dėl ekonomikos krizės nemažai vyriausybių žlugo valstybėse narėse, o tai reiškia, kad e, nacionaliniai parlamentai tik tai turi nemažą įtaką spręsdami, nulemdami savo vyriausybių pozicijas. Kolega iš Airijos e, klausė klausimą dėl penkių pirmininkų pareiškimo, aš su juo nesu susipažinęs, negaliu atsakyti dėl fiskalinio susitarimo. Aš mažiau netai pesimiškai jį vertinu, nes e, fiskalinis susitarimas daugumoje šalių reiškia galimybę į procesą įsitraukti nacionaliniams parlamentams, nes pavyzdžiui, Prancūzija kitose šalise nacionaliniai parlamentai dalyvauja diskusijose susijusiose su daugiametė finansinė programa Nacionaliniams parlamentams nesuteikiamas didelės galios, tačiau jie gali pateikti savo nuomonę, pavyzdžiui, dėl Europinio semestro. Taip pat pirmininkas Hübner klausimą atsakydamas dėl Europos centrinio banko veiklos kontrolės. Turint omenyje, kad ši institucija yra nepriklausoma, mes vis tiek norėtume ją kontroliuoti, Tačiau aš kaip pilietis buvau nustebęs ir nepatenkintas dėl to, kad nacionaliniai parlamentai nesugebėjo susitarti šiuo klausimu. Bet kokiu atveju fiskalinio susitarimo 13 straipsnio dvasia siūlo įsteigti atitinkamą formą, kuriame dalyvautų nacionalinio Europos parlamento atstovai ir šį klausimą išsiaiškintų, to tarpu dabar yra įsteigta tik tai tokia technokratinė komisija, dėl to belieka tik apgailestauti. Taip pat manau, kad e, tas e, parlamentinių funkcijų praradimas galbūt yra didesnė blogybė Europos parlamentui, ne nacionaliniams parlamentams, tačiau aš pasitikiu nacionaliniais parlamentais ir Manau, kad jie ras būdų, kaip veikti. Pastarųjų 25 metų Europos parlamento istorija rodo, kad jis nuolat prisimdavo atsakomybę anksčiau, nei jam būdavo suteikiami atitinkami įgaliojimai. Todėl aš tikiuosi, kad e, bus rastas būdas, kaip užtikrinti Eurozonos parlamentinę kontrolę vienaip ar kitaip kalbant apie rinkimus, aš nekartosiu jau kolego atsakymų, tačiau aš manau, kad e, mums reikėtų vertinti platesnėme kontekste nedalyvavimą Europos parlamento rinkimuose, nes e, galbūt tai yra pasirinkami kitokie dalyvavimo politinėme gyvenime būdai, nes jau 30 metų, kas penkerius metus yra įvertinama Europos demokratijos būklė, padėtis vadovo taryboje ir konstatuojama, kad Europos parlamento rinkimai yra tik tai sudėdamoji demokratijos permainų, e, transformacijų demokratinių Europoje dalis. Kitas klausimas buvo susijęs su subsidiarumo principu. Aš manau, kad aš galbūt netinkamai išsireiškiau. Klausimas yra susijęs ne su tuo, kad reikia daugiausiai dėmesio kreipti į tai, kaip pagerinti subsidiarumo principo laikymosi kontrolę. Reikia daugiau dėmesio skirti Europos politikos turiniui. Manau, kad Svarbiausias aspektas yra ne techninis aspektas subsidiarumo principo laikymosi. Manau, kad reikėtų būtent daugiausiai dėmesio sutelkti į teisėkos pasiūlymo turinį, į ekonomikos ir pinigų sąjungos stiprinimą ir tam reikia skirti daugiau dėmesio, o ne kontroliuoti griežtai kaip laikomasi subsidiarumo principo. Savai supranta, panašiai parlamentai nesilaiko vienodo požiūrio į subsidirimo principo laikymosi, kai kurie iš tiesų tuo siekia pagerinti ES funkcionavimą, kiti tuo tarpu siekia blokuoti ES procesus ir mėgina tokiu būdu užkirsti kelią tam tikriems svarbiems sprendimams, atsakant į deparlamentarizacijos ir deparlamentarizacijos jūsų klausimą. To, tas terminas deparlamentarizacija yra akademinis, tačiau aš e, su juos susiečiau taip pat ir e, tam tikrą emancipacijos atsisakymą, nes dažnai nacionaliai parlamentai turi atitinkamų priemonių daryti įtaką, tačiau jomis nepasinaudoja. Iš tiesų tai stebina šiek tiek. Taigi visiškai pritariu jūsų teiginiui dėl emancipacijos mažėjimo, tačiau kita vertus mes turime reikalų ir su tuo deparlamentarizacijos reiškiniu. Kalbant apie penkių pirmininkų pranešimą. Aš galbūt nepakankamai apie tai kalbėjau. Penkių pirmininkų pranešime yra nemažai pastraipų skirtų nacionaliniams parlamentams, ten kur kalbama apie ekonomikos ir pinigų sąjungą, taip pat ir Europos parlamentui. Štai vienas paprastas pavyzdys ir juo geriausiai yra iliustruoti ekonomikos valdymas. Siūloma sukurti Europos biudžeto komitetą konsultacinio pobūdžio, kuris koordinuotų nacionalinių biudžetų tvirtinimo procedūrą atsižvelgiant į fiskalinio sustarimo nuostatas. Kodėl to yra siekiama? Jeigu ši taryba būtų sukurta, kodėl jis negalė, ji negalėtų būti formaliai susieta su Europos parlamentu. Kodėl neparašyta tame pasiūlyme penkių pirmininkų, kad tas komitetas, ta institucija būtų formaliai susijęta su Europos parlamentu kaip ir atitinkamos institucijos, kurios veiktų nacionalinėse valstybėse, būtų susijėtos formaliai su nacionaliniais parlamentais. Tokiu atveju būtų galima tinkamiau įvertinti biudžetinę perspektyvą tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Savaime suprantama, Šiame kontekste turime grįžti prie bankų sąjungos tarpusio priklausomybės aspektų. Jeigu teisingai pamenu, kolega iš Junktinės karalystės paklausė, kodėl neturėtume formalizuoti darbiavimo susitarimų, numatant atitinkamų Europos parlamento, Europos centrinio banko, nacionalinių parlamentų ir atitinkamų e, nacionalinių institucijų, atitinkančių Europos centrinį banką, auditorumus, glaudesnį bendradarbiavimą. Galėtume sudaryti tokius susitarimus 3-5 e, metų laikotarpiu ir tokiu būdu būtų užtikrinta veiksmingesnė parlamentinė kontrolė ir nepažeidžiama anksčiau minėtų institucijų veiklos nepriklausomybė. Manau, kad tokiais susitarimais būtų pripažįstama apie abipusiškumo principo laikymasis ir būtų išlaikoma pagarba per pusavę. EBPO savo atitinkamoje ataskaitoje, neturiu laiko dabar jos pristatinėti, pabrėžia e, tokių bendradarbiavimo susitarimų tarp nacionalinių parlamento audito rūmų centrinių bankų sudarimo svarbą. 2014 buvo ši ataskaita paskelbta ABPO, e ten taip pat yra labai viena įdomi nuostata, įdomus pasiūlymas susijęs su tuo, kad COSAC turėtų būti paverčiama priemonė, kuri leistų ne tik informaciją perduoti nacionaliniams Europos parlamentui, tačiau taip pat ir tam tikras ekspertinės žinias leistų perteikti. Būtent tą siūlo padaryti EBPO ekspertai 14 metais. Na dabar kalbant apie e, tarp vyriausybinę ir bendrijos metodo taikymą. Puikiai suprantu, kad būtina skubiai priimti sprendimus ekonomikos krizės e, akivaizdoje eurozonoje, tačiau būtent tai ir kelia daugiausiai problemų. Mes per daug e, naudojamės tą vyriausybinių metodų pastaruoju metu ir Europos parlamentas nėra tinkamai įtraukiamas į vykstančius procesus, o nacionaliniai parlamentai taip pat e, neturi atitinkamų galimybių. Europos parlamentas pralaimėjo dėl to, kad vis dažniau taikomas tarp vyriausybinis metodas, o nacionaliniai parlamentai savo galių nepadidino. Ir aš, ne aš tai tvirtinu, aš vis dar remiuosi 2014 ABPO e atitinkamą ataskaitą. Baigdamas noriu pasakyti, kad ta stiklinė yra tiek pusiau pilna, tiek pusiau tuščia, nes esame priemonių, kuriomis būtų galima pasinaudoti, tačiau jomis nesinaudojama. Yra priemonių ES lygių institucijų, nacionalinių lygių yra atitinkamų priemonių, kurios yra politizuojamos ir kuomet ES lygių politizuodami tam tikras viešosios politikos e, sritis mes susidurėme su atstovavimo, parlamentinio atstovavimo krize. Aš, aišku, noriu kalbėti apie tam tikrą demokratijos krizę. Ačiū, kaip suprantu, ponė norėtų dar pakomentuoti. Ačiū, pirmininkė. Trumpai tik tai noriu pasakyti, kad aš tikrai nesakiau, kad jūs kaip nors neigiamai įvertinote Rumuniją, aš tik tai siūliau prisiminti dabartinę situaciją, palyginti ją su 2012 metų situacija, kuria buvo grindžiami jūsų duomenys ir tuo metu, aš noriu pabrėžti, buvo nesažininga kritikuoti mano komitetą, nes mano komitetas buvo tarp aktyviausių kurie dalyvavo tose diskusijose, kiekvieną mėnesį vyksta viešos diskusijos labai svarbiais klausimais ir, ir e, e, būtent e, tą norėjau, pa, jeigu jūs būtumėte anksčiau pasakęs, kad rėmėtės 2012 metų domenimis, aš būčiau to nesakiusi, tačiau aš galvau, kad jūs rėmėtės dabartinė situacija, nes aš manau, kad ateitie turėtumėte vertinti viską atsižvelgdami į dabartinės aplinkybės, o ne tą situaciją, kuri buvo prieš trejus metus. Jei jūs nieko prieš, įdomu diskutuoti su akademikais ir politikais. Ir su kitais politikais. Ir man tas labai patinka. Bet nepamirškim, kad tarp mūsų yra dideli kultūriniai skirtumai akademinės bendruomenės atstovai pristato skaičius 2012 e, metų pabaigos. Vis tik, aš manau, reikia greičiau rinkti duomenys ir analizuoti. Aš suprantu, kad politinėme gyvenime reikia e, šiek tiek sparčiau dirbti, neatsilikti nuo laiko. Kultūros skirtumas, sakyčiau, yra. Elmaras norėtų pabaigti prieš mums baigiant, dar norėjo kažką pasakyti. I'm sure you had important meetings and yeah, but he has certain good news or bad news, something to say. No, thank you very much. I could listen only. Labai ačiū, aš klausiausi tik tai dalies diskusijas. Nes ką tik išgirdau, kad Kosovo, a, ką tik susitikau savo kabinete su Kosovo ministru pirmininku, kuris lankosi Bruselį. Ir su juo kalbėtis diskusijos yra gana aktualios, nes reikėjo kalbėti ir apie plėtrą, ir apie migraciją. O aš norėčiau pasakyti, kad esu dėkingas už tai, kad išsakėte labai daug minčių, uh, Esu dėkingas ir ekspertams, ir nacionalinių parlamentų nariams, ir Mercedes, ir aš. Iš to suformuosim pasiūlymą. Aš e, manau, kad e, sekretariatas mums e, sukristalizuos daug gerų idėjų ir mes su Mercedes parengsim ne tik darbinį dokumentą, bet ir pranešimo projektą turime gana daug judėjimo laisvės, kad galėtume surašyti viską, ką girdėjome. Šio sutikimo pagrindinis tikslas toks ir buvo. Kažką reikia pat stumti į priekį. Ir kai kalbame apie tai, kad reikėtų e, daugiau naudoti Lisabono sutartį, tai pirmiausia kalbame apie praktinės priežastis. Nacionaliniai parlamentai turi nuomonę tą temą, teikia patarimus, ir e, bando išsiaiškinti, kas yra įmanoma nacionalinių parlamentų nuomonė. Manau, kad nėra prasmės teikti didelius pasiūlymus ir e, bandyti kažką pakeisti, nes kitaip e, pranešimas bus labai dirbtinis. Aš labai daug girdėjau apie tai kalbant ir aš tikiuosi, kad bus pateikta gerų bendradarbiavimo pasiūlymų. Noriu visus jūs pakviesti, kad kai bus parengtas rezultatas, po šio posėdžio. Pone pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, dar kartą išplatintume jį nacionaliniams parlamentarams ir ekspertams ir tada jie savo ruoštų dar galės pakoreguoti tą galutinį variantą ar išsakyti naujų minčių, kad dar kartą galėtumėm jų peržiūrėti. Taigi kreipsimės į jūs dar kartą po kelių savaičių turbūt ir e, įtrauksime visus jūsų pasiūlymus. Tada E, tikrai suvoksim, kad šis darbas yra bendras. Elmar. Labai ačiū Elmarai. Sekretariatas e, viską sukonspektavo, bet ir posėdis yra e, transliuojamas internetus. Elmarai galėsi pasiklausyti, viskas yra įrašyta. Devintas ir dešimtas pranešimo punktai labai dažnai paminėti, paminėti todėl kreipkite dėmesį tai. Baigdama posėdį noriu dar kartą padėkoti trims garbingiams specialistams, ekspertams, profesoriams. E, esam labai dėkingi už jūsų darbą. Viskas labai naudinga. Džiaugiuosi, kad vyko diskusijos su nacionaliniais parlamentais. Taip pat lab, norėčiau pasakyti, kad mes šiame formaliame E, tarp parlamentinio dialogo formate vėl sustiksime kitais metais ir tikiuosi, kad e, iki to laiko mes, kaip AFKO komitetas, laikyd, lankydamiesi e, valstybėse narėse, o kitą metą numatyta porą trejatas vizitų, galėtume su jumis susitikti, jeigu jūs norėtumėt ir galėtumėt, galbūt per jūsų komitetus ar parlamentus. Taigi, mes labai džiaugsimės, jeigu galėsim tą padaryti. Noriu taip pat pasakyti, kad e, tai, ką pasiūlė Elmeras, o ir bendrai, jeigu iškils e, kokių svarbių svarstomų klausimų per klausimus, e, seminarus ar komiteto posėdžius, mes jūs informuosime, nes kartais taip atsitinka, kad jūs pravažiuojat ar patenkat į Briuselį ir galit e, neformaliai ateiti pas mus, e, visuomet jūsų laukiame. Dabar norėčiau užbaigti Dar kartą Jums dėkoju. Tikiuosi, kad tai yra tik tai kito mūsų bendradarbiavimo etapo pradžia. Kalbėsime klausimais, kurie labai svarbus piliečiams. Tai sustiprina demokratinį legitimumą, visa ko, kas yra sprendžiama Europoje. Ir aš labai tikiuosi, kad dirbdami kartu greta to, ką turime mes daryti čia ir jūs turite daryti savo valstybėse, sukursime daug papildomos vertės. Tikiuosi, kad ta papildoma vertė per artimiausius metus iš tiesų bus pasiekta. Labai ačiū. Nežinau, kas čia per triukšmas, bet tai ženklas rodantis, kad reikia baigti posėdį. Dar kartą ačiū, posėdis baigiamas. Thank you so much. Uh, famous roof of the European Parliament.